Allora iniziamo le dichiarazioni di voto, cominciando. Taigi, perikime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. Ir pradėsime nuo pono Rivelinį pranešimo dėl 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ponas Lenanas, prašau. Milijardas čia ar milijardas ten ir netrukus kalbėsime apie tik, tikrasias e, sumas. Tai, kiek išleidžia ES savo institucijoms, e, gerokai viršyje tai, ką nacionalinis vyriausybė skiria savo, savo uh, reikmėms. 7 milijardai eurų Tai kur kas yra daugiau nei tai, kiek Junktinė karalystė skiria Airijai. Dabar siūloma yra taip pat paremti Graikiją, po to Portugaliją. Ir niekas neveikia. Anksčiau mums sakė, jog vieną kartą padėjus šioms šalims jos atsigaus. Tačiau dabar mes matome, kad Graikija nori, kad jai būtų skirta dar daugiau lėšų ir kad dabar gerai pradėjo dėrybas dėl galimo e, bankroto skelbimo ir dėl papildomų paskolų. Ir šie e, šalių gelbėjimai nėra teisėti pagal mūsų sutartis. Yra tiesiog neįsivaizduojama, kad e, pinigai yra išmokami bankams ir e, e, sukčiams, o už tai turi mokėti mokesčių mokėtojai. Ir dabar iš manęs reikalaujama mokė, suteikti mano pinigų Portugalijai tam, kad ji atsigautų, o, o Kartu Airija ir Portugalija turės skolintis tam, kad paskolintų po to Graikijai. Grazie, l'onorevole Fox, prego. Dėkuoju, ponas Fox. Uh, Madam President. Pone pirmininkė. Šiandien balsavome dėl 2009 metų ataskaitų, finansinių ataskaitų. Balsavimas vyksta tuomet, kai visoje Europoje vyriausybės yra priverstos taupyti. Išlaidos yra mažinamos, o mokesčiai yra didinami. O Europos Sąjungoje kiekvienais metais komisija reikalauja vis daugiau pinigų. Ir kiekvienais metais audito rūmai atsako, jog šie pinigai netinkamai yra išleidžiami. Auditorumai sako, kad 2009 metų finansinės ataskaitos, kurių dėl ką tik balsavome, buvo ne visai tvarkingos ir juose buvo nemažai klaidų. Ir todėl aš, esu, aš džiaugiuosi, kad Junktinės karalystės konservatoriai ir mūsų ša, mū, ir konservatyvių, konservatorių partijų atstovai kitose frakcijose balsavo prieš uh, biudžeto vykdymo patvirtinimą. You, Ponas Kamalis, dėkoju, ponė pirmininkė, kai mano apygardos gyventojai klausia manęs, manęs apie ES biudžetą Man yra akivaizdu tai, kad jiems yra visiškai nesuprantama, kad, kaip tokiais sudėtingais laikais, su tokiamis sudėtingomis aplinkybėmis galima išleisti tiek daug pinigų. Kodėl tuomet, kai mūsų vyriausybė yra priversta mažinti viešasias išlaidas, kaip ir vyriausybės visose kitose ES šalise, uh, Kodėl ES nulatos reikalauja daugiau pinigų kodėl, savo biudžetui, savo finansiniai perspektyvai? Ir antras klausimas yra tai, kodėl šios lėšos nėra išleidžiamos oficialiai ir aiškiai. Kaip pasakė ponas Foksas, ką tik 2009 metų finansinėse ataskaitose e, yra gausų klaidų. Ir e, audito rūmai nesuteikia mums sąskaitų patikimimų patvirtinimo jau 16 metų. Atėjo laikas mums e, sutvarkyti visą mūsų e, sistemą. Be abejo, ES pritarė tam, kad būtų protingai išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Dėkuoju. Grazie. E, è in aula l'onorevole Batten. Ponas Batten. No, non c'è l'onorevole. Ne, pono Batteno nėra salėje, todėl pereiname prie Italos pranešimo dėl Europos parlamento 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Panas Nakulo. Parola all'onorevole Golniš. Toliau kalbės manas Golniš. Pone pirmininkė, aš balsavau prieš Europos parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pirmiausia, dėl politinių priežasčių, kadangi šis parlamentas daro lygiai taip pat kaip ir kiti parlamentai. Mes negalime diskutuoti šiame parlamente, net ir tuomet, kai yra iškilusi grėsmė parlamento nario pagrindiniams teisėms. Mes neturime jokių ginčių, neturime jokios e, žodžių laisvės. Vien vyrauja konformizmas Ir mes tik taip prižiūrime, kaip agentūros gali veikti savo darbą. Mes teigiame, kad mums rūpi žmogaus teisės Gvatemaloje, Indonezijoje, tačiau mes neturime jokios kompetencijos to daryti. Taigi man gėda dirbti šiame parlamente, gėdingas ir baisus parlamentas. Grazie. La parola all'onorevole Takula. Dėkuoju, toliau ponas Takula. Arvoisa puhemies, muutama sana tästä EUn budjetista ensinnäkin. Minusta... Pone pirmininkė, keli žodžiai dėl ES biudžeto. Labai svarbu yra užtikrinti, kad Europos parlamento lėšos būtų išleidžiamos skaidriai ir veiksmingai. Atėjo laikas mums visiems e, taupyti. Ir visi apie tai žinome. Labai svarbu, kad ir mes to nepamirštume. Skaidrumas. Skaidrumas ir atvirumas. Štai ko mums reikia. Štai apie ką turime galvoti uh, kasdien. Daug kas reikalauja, kad biudžetų būtų mažinamas. Tačiau man atrodo, kad negalima mažinti kad galima būtų. Negalime mažinti išlaidų kultūros srityje. Negalime, kaip kai kas siūlo, maž... pavyzdžiui, panaikinti liuks kino premijos. Kultūra yra labai svarbi mums visiems ir turime taupyti ne jos sąskaitą, bet mažindami biurokratiją. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Tikiuosi, kad bus tinkamai reformuota parlamento narių darbo užmokesčio sistema, kad ji bus e, įvykdyta vienodomis sąlygomis visose valstybėse narėse. Grazie. Ora passiamo alla relazione Moreira sulle. Ačiū. Dabar pereiname prie Moreira pranešimo. dėl ekstremalios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės priekybos lengvatos. Dabar žodis poniai Rūdė. Ja, nu fik vi jo så ikke øh, stemt den endelige, den endelige beslutning. Mes balsavome dėl sprendimo dėl Pakistano galiausiai. Man atrodo protinga, kad kalbant apie Pakistaną, kuris atsidūrė labai sunkioje situacijoje. Numatyti 450 milijonų eurų pagalbos, kaip ir padarė Europos Sąjunga. Gerai, kad ėmėmės šios iniciatyvos ir atšaukėme e, muitus tam tikriems svarbiems produktams. Kaip žinome, laisva priekyba yra geras dalykas, tačiau yra veidmeniška sakyti, kad jeigu šios iniciatyvos padės Pakistanui, tuomet bus panaikintos šios lengvatos ir bus padarytos kliūtis. Dar sėki. Ačiū. Grazie. La parola all'onorevole Morganti. Ačiū. Žodis poniai Morgantinė. Ponui Morganti. Ačiū pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad esu prieš į pranešimą, kadangi nenoriu, kad šis sektorius apmirtų. Tai sektorius, kuris bent jau mano regionui labai daug padėjo. Dabar kalbame apie uh, muitų Pakistanui panaikinimą, po to galbūt ir Indijai panaikinsime ir, taip, ir, ir po to dar kitoms. Uh, Tokia yra ES priekybos politika. Po potvinių ES Pakistanui jau yra padėjusi. Taip pat keila pavojus, kad Pakistanas e, sugrįš į nedemokratinį valdymą. Juk jis e, padėjo slapstytis pavojingiausiam teroristui. O kasgi atsitinka, kai e, patvinsta Venecija ir irgi kenčia tekstilės įmonės? Reikia į visą tai atsižvelgti. Man atrodo, kad tekstilės gamintojai, ypač mažieji, yra pamiršti Europoje. Jie patiria didžiulį spaudimą perkelti savo, pro, savo e, produkciją. Reikia kovoti su šiuo reiškiniu. Ačiū ponas Mafi. Praėjus šešiems mėnesiams po potvinių Pakistane jungtinės tautos kalbėjo apie didžiulę humanitarinę krizę. Dabar praėjo trys mėnesiai, o atsakas vis dar nėra pakankamas. Aš balsavau už tai, kad reikia suteikti Pakistanui lengvatas tekstilė ir kitiems produktams. Kad šios lengvatos nebūtų tik tais uh, teorinę, teorinę pagalbą. Noriu taip pat paraginti, kad pinigai, kurie bus sukaupti tokiu būdu, būtų skirti atstatyti nuo potvinių nukentėjusioms rytims, mokykloms atstatyti ir taip toliau. Ir Pakistano tam, tikros, e, tam tikri atstovai man minėjo, kaip, kokie sunkioje situacijoje yra Pakistano paprasti darbuotojai. Reikia galvoti, kaip jiems padėti nacionaliniu lygiu. Ačiū. Dėkoju. Man rodos, pono Muskardinį nėra salė, todėl siūlau perėti prie šliūtį ir pranešimą dėl valstybių narių ir trečių šalių dvišaliams ir investicijų skirimams skirta perinimo laikotarpio tvarka. Ponas Antonio, atsiprašau. Pone pirmininkė. Lisabonos sutartyje numatyta, kad galima teikti tiesioginės užsienio investicijas santykiuose su trečiosiomis šalimis ir čia kompetencija tenka Europos Sąjungai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai valstybės narės ir toliau laikosi daugybės susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl tiesioginių užsienio investicijų. Jeigu nenorime, kad tokiu būdu būtų pažeista Lisabono sutartis, tai turėtume pakeisti egzistuojančius susitarimus, europinius susitarimus. Tik tokiu būdu galima užtikrinti investicijų uh, apsaugą, taip pat užtikrinti teisinį aiškumą. Aš manau, kad tai, ką siūlo Šonas e, Šliuteris, eina teisinga linkme ir todėl jį palaikau. Mantrola, aš balsavau šį pranešimą, nes esu visiškai įsitikinęs dėl to, kad e, reikia kontroliuoti Europos investicijas užsienyje, ypač krizės akivaizdoje. Tai įsigaliojus naujai sutarčiai, dabar ES perėmė kompetenciją šių investicijų srityje ir tikiuosi, kad komisija rugsėjo mėnesį įtvirtins strateginės linijas. Reikia nustatyti periminamo laikotarpio nuostatas, Na, taip pat reikia sudaryti atitinkamus dvišalius sustarimus su šiomis trečiosiomis šalimis, kartu nenutraukiant egzistuojančių sustarimų. Na ir galbūt reikės daryti arba galima bus daryti papildomus susitarimu. Na ir svarbiausia yra teisinis aiškumas. Taigi reikia nustatyti uh, laikotarpis, per kuriuos nustos galioti dvi šaliai valstybių narių sudaryti susitarimai. Na, dar sėki pasikartosiu, labai svarbus yra teisinis aiškumas. Kol kas už šias tartis yra atsakingos valstybės narės ir norėtųsi, kad komisija kiek įmanoma greičiau nustatytų strateginės linijas. Dėkuoju. Dabar pereikime prie balsamo motyvų pat paaiškinimų dėl pono Morero pranešimo dėl papildomos makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai. Ponas Rodė. Iš 46 milijonai yra skiriami Gruzijai kaip makrofinansinė pagalba. Ir aišku, ši pagalba siejama su tam tikrais reikalavimais, kaip, pažiūrėjau, skaidrumas ir ekonominė atsakomybė. Tai yra svarbu ir lygiai taip svarbu nepamiršti, kad šių lėšų tinkamas panaudojimas atitinka ir mūsų interesus, nes geopolitinių požiūrių Gruzija yra svarbi. Gruzija sukretė dvigubas šokas. Pirmiausia, karas Rusija 2008 metų rūpiučio mėnesį, po to finansinė krizė, taip pat Gruzija ir toliau kenčia nuo prekybinio embargo iš, iš Rusijos pusės. Todėl e, labai svarbu, kad ES paremtų tokią vyriausybę, kur yra palankiai nusiteikėsi ES atžvilgių ir linkusi daryti reformas. Tai ir padarėme. Dėkuoju, ponas Delangė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gruzija yra strategiškai svarbi šalis, juolab, kad ji yra ES pietryčiuose ir e, rytų partnerystės tikslas yra priartinti šias šalis prie ES. Taip pat e, ši šalis palaiko Euroatlantinį alijansas. Ir 2008 metų įvykiai parodė, jog labai svarbu, jog šis šalis išliktų Europinės įtakos sferoje makrofinansinė pagalba, kuri taikoma nuo 2009 metų, yra vienas iš pagrindinių elementų, kurie užtikrina šių šalių e, ekonominį stabilumą bei saugumą. Todėl palaikau komisijos siūlymą teikti papildomą finansinę pagalbą Gruzijai. Dėkoju. Dėkoju. E, prieš pietinis posėdis baigtas ir posėdis yra nutraukiamas iki 15 val. Ačiū.